rytoj. Item... Dabar kitas darbo tvarkės klausimas yra pono Marinesku pranešimas dėl Europos palidovinės navigacijos sistemų. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Marinesku. Keturios minutės jums, kolega, prašau. Prašerinte, sisteminė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos palidovinės navigacijos sistemų klausimas liečia visas valstybės, visas gyvenimo sritis, ypač jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie automobilius. Galileo ir kitos sistemos yra svarbios mums visiems. Keturis palidovus turime orbitoje. Ir jie, tai tie klausimai bus svarbus artimiausiais metais. Būtina, kad veiktų mūsų satelitai, palidovai. EGNOS sistema suteiks svarbių paslaugų, tai leis turėti tokius signalus, kurie atitiks svarbiausias, svarbiausias, svarbiausius poreikius, galima juos pritaikyti žemės ūkio sryčiai, transporto, energetikai ir taip toliau. Tokiomis sistemomis jau yra iš dalies naudojamasi viešoji administracija gali pasinaudoti Galileo ir EGNO sistemomis įvairiose srityse. Pavyzdžiui, e, policija, krizių valdymo tarnybos, e, skubios intervencijos tarnybos gali naudotis tuo. Pareidovinių sistemų plėtojimas bus naudingas Europos Sąjungai, nes e, bus uh, suteiktas postumis uh, rinkos plėtojimui. Bus sukurtos naujo darbo vietos ES, atsiras naujų verslo galimybių e, paslaugų teikėjams bei verslininkams. Galilėjo per, ir Egnos per 20 metų suteiks daug naudos, kuris sieks apie 70 milijardų eurų. Mes siūlėme uh, sumažinti šiek tiek biudžetą ir pagerinti finansinę valdyseną. E, mes kalbame apie visą eilę segmentų ir jų finansavimą, apie EGNOS sistemos eksploataciją ir veiklą susijusią su programų valdysena. Komisija pasiūlė milijoną eurų per metus septynių metų laikotarpius per 7-14 metų laikotarpį skirti tiems įvairiems segmentams. Mes norėtume, kad požiūris būtų lankstesnis, kad Europos komisija turėtų galimybę perskirstyti fondus nu, iš vieno segmento perskiriant juos kitam. 7 procentai ES BVP yra sukūriama satelitinių palidovinių sistemų dėka. Mes 330 milijonų eurų ir 150 milijonų eurų, iš kurių skirtume technologiniams sprendimams ir kitą 150 milijonų skirtume programų plėtojimui. 150 milijonų buvo skirt, paskirta įvairių specialių programų e, kūrimui, kai kas buvo numatyta Horizontas 2020 programoje. Europos kosmoso agentūra turėtų būti atsakinga už šių sistemų valdymą. Jai tenka iš tiesų ir teks ateitie labai svarbus vaidmuo. Norėtume, kad Europos komisija pateiktų savo planą, kaip turėtų būti vystoma šį rinką. Na ir paskutinis dalykas. E, būtina atsižvelgti į geros valdysenos principų įdėgymą. Būtina nustatyti labai aiškius vaidmenis, kuriuos vaidins suinteresuoti subjektai. Europos kosmoso agentūra, nacionalinės agentūros ir specializuotos agentūros. Visa tai padės užtikrinti specializuotą sistemos eksploataciją. Visos, visi tie subjektai turi tinkamai bendradarbiauti tarpusavyje e, ilgalaikėje perspektyvoje, laikydamiesi labai konkrečių taisyklių. Pirmininkas, ačiū ponui Marinesku. Žodis dabar komisarui Tajaniai. Prašau, žodis Jums, ponė Komisarė. Prezidente, jie valio ringraziare il Parlamento europeo in modo particolare. Norėjau padėkoti Europos parlamentui ir ypač ponui Marinesku už atliktą darbą šiuo klausimu. Galilėjo buvo pirmasis sektorinis pasiūlymas 2014-2020 metų finansiniai perspektyvai, dėl kurio buvo susitarta. bet taipogi ir rezultatai šio sustarimo buvo, yra labai svarbus. Kitam programavimo laikotarpiu yra numatyta, kad 7 procentai lėšų e, finansuos Galilėjo ir susijusias priemonės. Keturi palidovai iš viso orbitoje, keletas e, žemėje esančių stočių yra pagal galėjo programą veikiančių. Taigi dabar atlikti bandymai su palidovais yra tikrai labai skaidriai padaryti. Liepos mėnesį Fušino remiantis, tiksliau Fušino bazėje tai buvo padaryta. Ir Galilėjo tikslumas buvo daug geresnis ir tikslesnis negu kad amerikiečių GPS. Uh, Taigi rezultatai yra tikrai dras, padrasinantis ir ateities perspektyvos šiai sistemai yra tikrai daug žadančios. Visą tai buvo įmanoma Europos pramonės žinių dėka. Programa yra toliau tesama. Nepaisant to, kad šiek tiek keletą mėnesių vėluojama yra paleisti kitus palidovus. Nepaisant to, aš esu nusiteikęs optimistiškai ir esu įsitikinęs, kad iki mano Europos komisaro pramoniai kadencijos pabaigos turėsime paslaugų teikėjų. Bus suteiktos pirmosios Galilėjo paslaugos. Manau, kad iki 14 metų spalio mėnesio visos sistemos veiks. Ir tai labai svarbu yra mūsų piliečiams, mūsų įmonėms reikia kaip įmanoma anksčiau jiems turėti galimybę e, naudotis Galilėjo teikiamais privalumais tam, kad Europos konkurencingumas būtų padidintas. Šiandien mūsų aptariamas reglamentas yra esminis etapas užtikrinsiantis e, programos testinumą per ateinantį finansavimo laikotarpį. Tai yra labai svarbu ir ekonominė, ir programos valdymo prasme. Uh, Komisija labai džiaugiasi, kad taryba ir parlamentas parėmė šį pasiūlymą. Toks valdymas yra tikrai ženklus programos veikimo pagerinimas ir čia yra stengiamasi, kaip manoma, geriau ankstesnėmis infrastruktūromis e, naudotis. Dabar komisija bus atsakinga už programos įgyvendinimą, už įgyvendinimą e, ir tai bus atliekama kontroliuojant tarybai ir parlamentui. E, techniniai dalykai bus patikėti Europos kosmoso agentūrai ir GNSS agentūrai. Parlamentas pageidavo, kad dalis šio parlamento biudžeto būtų skiriama visiems, visoms ekonominiams galimybėms, kurias sudarys Galilėjo ir Egnosas. Krizės apimtoje Europoje negalime praleisti tokios progos. Kreipiausi į generalinį direktoratą ir paprašiau e, pateikti informacijos apie tai, kaip galima būtų panaud, geriau panaudoti Galilėjo e, programą. Dabar dėl tų 7 milijardų sumos, kuri numatyta kitam laikotarpiui. E, svarbiausia čia yra sumažinti rizikos pavojus galimybę. Taryba labai glaudžiai dalyvauja šiuose programuose, jiems bus teikiamas, teikiama metinė ataskaita dėl programos veikimo. Be to, komisija nuolat kreipsis į parlamentą ir į tarybą tarp institucinio bendradarbiavimo rėmose dėl Galilėjo. Štai pavyzdžiui, visai neseniai buvo visos institucijos informuotos e, dėl techninių pokyčių. Aš pats ir Europos kosmoso agentūros atstovas apie tai padarėme. Ačiū. Aš nematau Bono Terho salėje. Tai reiškia, e, suteiksime žodį e, vienai minutį poniai Karvalijo. Pane pirmininkė, pane komisijos narė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Varinesku už atliktą puikų darbą. Galilėjo yra viena iš geriausių palidovinių sistemų, kuri gali labai tiksliai nustatyti objektų buvimo vietą. Tai iš tikrųjų labai svarbus simbolinis projektas Europos Sąjungai e, kuris atitinka Europos 2020 siekius. Galilėjo prisideda prie to, kad daugelis pramonės ryčių auga ir e, šiais, šią pardavinę sistemą gali ir piliečiai pasinaudoti. Kalbame pirmiausia apie pridėtinę vertę visai Europai ir apie naudą visai Europoje. Audito rūmai kaip tik pateikia ir E, teigiamą išvadą, kad būtų e, pakankamai lėšų skirta šiam projektui toliau vystyti. Ačiū, ponė Nybler. Ačiū, ponė pirmininkė, gerimas komisijos nariai, gerimi kolegos. Aš taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti mūsų pranešėjui, ponui Maronesku, už puikų pranešimą. Ir jis buvo labai atviras visiems pasiūlymams, kuriuos mes pateikėme. Na, iš esmės, man susidaro įspūdis, kad kad bet kokiuose dideliuose projektuose mes esame priklausomi nuo infrastruktūros, kuri yra Junktinėse Amerikos valstijos. Tai yra GPS sistema, pavyzdžiui, yra naudojama visose mobiliuosiuose ar kitose įrenginiuose, o šis signalas šią sistemą kaip tik tai yra siunčiamas iš Amerikos valstijų. Ir labai uh, puiku, kad mes uh, dabar kūrėme europinės struktūras. Galilėjo yra būtent yra svarbi pradžia. Uh, užtikrinant mūsų nepriklausomybę nuo amerikiečių sistemos GPS. Europos parlamentas jau ilgus metus uh, visada kalbėjo apie ryštingą Europos kosmoso politiką, aš prisimenu e, Galilėjo pradžią ir mes Europos parlamente kovojame už Galilėjo, kad būtent šis projektas būtų finansuojamas bendrijos lėšomis. Aš manau, kad iš tikrųjų mūsų pasangos pasiteisino Europoje. Mes e, e, sukūrėme Europoje įtin specializuotą ir kvalifikuotą kosmoso pramonę ir dabar galbūt mes nebūtinai laiku įgyvensime Galilėjo projektą, mes turbūt įvėluojame, Bet e, aš manau, kad šitie 27 palidovai e, e, pasirodys, kad ir po kiek laiko, bet vis dėlto pasirodys mūsų Europos danguje ir mes įgyvensime galėjo projektų keliamus tikslus. Yra Mirinos kortelės klausimas. Ar jūs atsakysite į šį klausimą? Pone Nibler. Atsakysite į šį klausimą? Ponas Gaspari uždavė šį klausimą. Pone Gaspari, ačiū, pone pirmininkė, gerima kolegė Nibler manęs rinkėjai paklausė, ar iš tikrųjų prasminga ES tiek daug investuoti į kelis tuos palidovus. Nes mes negalime užtikrinti, ar iš tiesų įranga yra jau nupirkta, ar iš tiesų a, tie signalai bus primtini mūsų prietaisams. Tai būtent ar mums verta investuoti tiek daug a, į tokius neaiškius projektus susijusius su kosmoso pramonė. Ačiū, kolega Kaspari. Aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbus klausimas. Į, tai į atsakysiu mielai. Taip, mes pasvarstėme jau šią temą. Ir mes e, dabar kaip tik tai e, analizuojame situaciją ir, kit, ir gruodžio mėnesį plenarinėme posėdėje mano pranešimas bus pateiktas, dėl jo balsuosime dėl, dėl kosmoso pramonės ir kosmoso politikos. Uh, Ir e, komisija būtent iškėlė e, daug samprotavimų, e, panas Prodė taip pat pateikė pranešimą apie Kopernikus. Taigi būtent tai, tai yra projektai, kurie yra finansuojami mūsų mokesčių mokėtojų lėšomis, bet jie turėtų būti, žinoma, įgyvendinti kad gautume komercinės naudos ir mūsų ES e, naudojami prietaisai turėtų galimybę priimti tos signalus. Bet manau, kad e, dar šioje kadencijoje mes pateiksim konkrečius pasiūlymus, kaip galim pagerinti esamą situaciją. Ačiū. E, kita kalbėtoja yra ponia Tikao. Kelias minutės. Ačiū. Ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Iš tiesų, Aš e, sveikinu sprendimą, kad e, šitie e, milijardai eurų buvo skirti toms bendros palidovinėms sistemoms iš ES bendro biudžeto. Aš manau, kad tokios sistemos yra naudingos ir veiksmingos. Jos prisideda prie daugelio paslaugų geresnių teikimo daugelės ryčių, pavyzdžiui, telekomunikacijų arba transporto arba energetikos srityje. Ir taip pat e, avarinės tarnybos policija, pavyzdžiui, e, krizės atveju teikdama pagalbą arba, pavyzdžiui, kontroliuodama pasienį, gali pasinaudoti tokiamis paridoninėmis sistemomis. ES būtent e, turėtų skatinti tokių paridoninių sistemų arba vietos nustatymo sistemų naudojimą. Na, tokios m, e, sistemos ir e, Galilėjo e, projektų prieidinė vertė turėtų būti išaiškinta mūsų, e, mūsų visuomenė, mūsų piliečiam, todėl aš sveikinu komisijos sprendimą būtent aiškiai apibriežti kosmoso agentūros bei kitų agentūrų veiklą ir kaip bus įgyveninamas e, šis bendras e, e, projektas, būtent įgyventis palydovinę sistemą. Turi būti aiškiai apibriešta, kam naudinga šitas projektas, tai būtent avariniams tarnyboms, policijai, pasienio tarnyboms. Ir taip pat geografinė apreptis yra svarbi tokia atveju, kad šitą sistemą veiktų visoje ES, visoje jos teritorijoje dar prieš plečiant šią geografinę aprimtį į, į kitas pasaulio valstybės. E, e, Panas Rybigas norėjo jums užduoti klausimą, pane Tikau. Pane Rybigai. Ačiū. Pane Tikau. Mano klausimas yra toks, ar jūs manote, kad šita satelitinė navigacijos sistema e, užtikrins duomenų apsaugą arba didesnę duomenų apsaugą Europos Sąjungoje? Taigi e, šios sistemos, e, tai yra Europos sistemos, Europos Europoje naudojamos sistemos ir jos e, turės būti taikomas naudojantis mūsų duomenų apsaugos nuostatomis. Be to svarbu, kad šios naujos europietiškos sistemos turėtų būti kuo kuo geresnės, kuo tobulesnės, kad e, Europos piliečiai galėtų uh, iš jų gauti daugiau naudos negu iš GPS sistemų. Ačiū. Merci, monsieur le président. Kolega Henė, ačiū, panė pirmininkė. Su Galileo ir EGNOS baigsis GPS Amerikos sistemos uh, monopolis, jį kontroliuoja Pentagonas. Ekonominės diplomatijos ir prekybos nepriklausomybės klausimų. Tai yra gera naujiena europiečiams. Tai pasitarnaus transporto sektoriui ir kitiems be abejo, joks gimdymas be skausmo nepraeina. Galime pasakyti, kad daug lėšų buvo išleista mm, Europinės sistemos kūrimui, tačiau galime teikti drąsiai, kad Galileo yra pirma bendra struktūra, kurią finansavo ES. Tai yra ES sistema, ji yra nuosavybė, e, nu, savininkitos sistemos. Tai yra visai ES pasitarnaujantis dalykas. Norėčiau pasinaudoti šią broką ir pasakyti, kad Europos kosmoso agentūra yra viena iš tų retų institucijų, kuri veikia iš tikrųjų efektyviai, naudingai ir piliečių labui. Tai yra ta institucija, kuri turėtų būti pavyzdys kitoms ES institucijoms, pradedant nuo Europos centrinio banko, kuris tarnauja viso labo tik finansų rinkoms. Pirmininkas, ačiū. Kitas kalbėtojas, kita kalbėtoja yra ponia Hibner. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, e, ponė komisarė, kolegos. Mes kalbame čia apie 21 amžiaus technologijus pasisiekimus. Europos palidovinės navigacijos sistemos yra vienos iš moderniausių. Jos leidžia atlikti visą eilę darbų, jos tarnauja, pavyzdžiui, e, orlaivių e, ir, ir laivų navigacijos rytyje, jos naudojamos bankų, jos naudojamos bankų sektoriuje ir visoje eilėje kitų. Tad 21-ame amžiuje yra labai svarbu turėti tokią sistemą. EGNOS yra dar e, modernesnė sistema, įtarnauja civilinė aviacija ir kitų metu transporto rūšims. Abi šios sistemos yra reikalingos ir naudingos. Mes pradedame, sakyčiau, pasivyti labiausiai šioje srityje pažengusias pasaulio valstybės. Tos sistemos turi būti plėtojamos toliau, tam reikia infrastruktūros, tam reikia daugiau e, antžeminių stočių, tam reikia apimti visas ES valstybės. Bet čia irgi reikalingi technologiniai sprendimai. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, turime tik vieną kalbėtojas spontaniškų pasisakymų procedūros metu ir kalbės ponas Rubik. Uh, ačiū, panė pirmininkė, aš manau, kad labai svarbu, kad šitos naujos technologijos suteiktų galimybės mažos vidutinėms įmonėms Europoje uh, būtent dirbti kaip e, subrangovai visai šią sistemai ir kad e, būtų e, pati sistema naudojama kuo tinkamiau, nes iš esmės tokiu atveju mes ES galėsime kurti naujas, tas naujas technologijas susijusias su uh, vietos nustatymu ir jas eksportuoti. Taip mes galime sustiprėti ir šioje srityje. Todėl aš norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimą ir už e, šitą naują posūkį. Ir nu, taip pat norėčiau padėkoti ir, ir komisijai, kad atsižvelgia į tokią naują galimybę sustiprinti konkurencingumą ES. Na, ačiū. O dabar norėčiau uh, paprašyti pono Tajanį pasakyti baigiamas pastabas. E, ačiū, pirmininkė. Šiek tiek informacijos norėčiau pateikti dėl uh, diskusijų metu iškeltų klausimų. Kosmoso pramonė Europai yra labai reikšminga mūsų politikos priemonė. Būtent ši priemonė prisidės prie reindustrializavimo Europos. Aš sutinku su tuo, ką sakė ponas Rubikas. Kosmoso sektorius yra nepaprastai svarbus. Buvau kad visai neseniai Vietname, e, Birmoje, Tailande būtent šiose šalise buvo pasirašyti susitarimai, kai kurie iš jų buvo susitari, susiję su kosmosu. Ir turiu pasakyti, kad šios šalis yra labai suinteresuotos mūsų veikla kosmoso pramonės rytyje. Dabar dėl to, ką sakė ponas Kaspari. Kas yra daroma tam, kad Galilėjo signalai taptų paslaugomis? iki kitų metų pabaigos, kaip jau ir sakiau, turėtume turėti galimybę jais naudotis, jomis tiksliau naudotis. Taigi turėtume turėti galimybę pasinaudoti tais signalais ir sukurti Galilėjo paslaugas taip. Galilėjo signalais suinteresuotas įmonę sušaukėme metų pradžioje ir informavome e, jas apie galimybę naudotis Galilėjo signalu. MVI e, didelį susidomėjimą parodė, apskritai visas verslas parodė didžiulį susidomėjimą tam, kad būtų galilėjo signalą įmanoma pritaikyti transportas, žvė, žvėjyba, e, piliečių apsauga ir kitos sritis. Štai pavyzdžiui, šiandien Sardinijoje Koperniko sistema pasinaudojant 14 40 buvo e, įspėjimas paleistas dėl potvinių. Tiksliau, pirmą 40, 22 nakties tai buvo padaryta. Aš pats sutinku su tuo, kad Galilėjo realių garantijų teikia, nes šią sistemą tvarko Europos Sąjunga. Be to, tai prisideda ir prie domenų tvarkymo saugumo. Galilėjo, kaip kad sakė ponė Nibler, yra didžiulis iššūkis. Jau prieš keletą metų šis projektas buvo pradėtas. Jau dabar buvo e, ženkliausi žingsniai ir žengti. Sistema yra veikianti, Koperniko sistema yra veikianti, tai yra kaip ir GPS-o. Tiksliau, čia būtų Galilėjo sistema būtų kaip ir e, GPS sistemos pirmtakas. Koperniko programa yra numačiusi jutiklių, kurie taipogi galės būti panaudojami ypač piliečių apsaugos srityje. Šių dviejų sistemų signalai turėtų Europos kosmoso erdvę, tiksliau apskritai Europos erdvę e, padaryti saugesnė. Mes taip pat galėsime eksportuoti signalus tam, kad pavyzdžiui, gamtinės katastrofos ar krizės atveju galima būtų pagalbą atitinkamai organizuoti. Iki metų pabaigos turėtume įrodyti, kad Europa gali ir sugeba tvarkyti tokią sistemą. Tai būtų labai svarbus rezultatai. Ir taip Europa piliečiams galėtų parodyti, kad ES ne vien tik tai biurokratija yra. ES teikia ir konkrečių rezultatų, kurie naudingi yra piliečiams. Tos paslaugos taipogi ir ekonominės naudos turėtų. Galilėjo programos pelnas bus maždaug 80 milijardų eurų eurų, na, o investuota buvo 10 milijardų eurų. Tikrai puikus, nepaprasti ekonominiai, politiniai, moksliniai, pramoniniai rezultatai. Manau, kad na, dar norėčiau padėkoti ponui Marineskui ir visiems kitiems parlamentarams. Manau, kad šis pavyzdys rodo, jog ES gali atremti didžiulius iššūkius. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponui Marinesku pranešėjui. Dėkoju, pane pirmininkė. Kai kas sakė, kad klausdamas tiksliau, ar investicijos, kurias padarė ES sistemas, turės naudos. Taip, taip, aš manau, kad tai iš tikrųjų suteiks reikiamą pelną. E, dėrybų metu mes irgi nuolatos kelmė šį klausimą. Dėrybų metu aš sakiau, kad e, ir būtų gaila kurti kažką, kas piliečiams būtų nenaudinga. Visa tai yra išdėstyta mano pranešime, aš pabrėžiau du svarbus aspektus. Pirmiausia, e, specialių programų vystymą, siekiant e, pagerinti sistemą. Šimtas milijonų yra skirta specialioms programoms gerinti. Ir taip pat stengiamės informuoti piliečius, kad jie žinotų, kokią naudą suteiks Galileo programos įgyvendinimas. Kai kas taip pat klausė apie duomenų apsaugą. Galileo naudoja koduotus signalus, o to dėka yra įmanoma apsaugoti asmens duomenis. Tai būtų pirmasis reglamentas, kuris būtų susijęs su 14-20 metų laikotarpiu. Dėl to buvo pasiektas politinis susitarimas. E, jo pavyko pasiekti dėl gero bendradarbiavimo su kolegomis, šešėliniais pranešėjais, e, dėl puikaus bendradarbiavimo su Europos komisija. Visiems noriu tikrai nuoširdžiai padėkoti. Taip pat norėčiau paminėti pirmininkavusios Airijos vaidmenį. Jis buvo iš tikrųjų labai svarbus, trumpinant darybų laiką ir ieškant greitesnių sustarimų. Ačiū visiems, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą. Taip pat noriu palinkėti visokiojo pasiekmės komisarui Tajani, kad iš tikrųjų sulauktų to gero reikiamo, laukiamo visų signalo 14 metų pabaigoje. Pirmininkas, dėkoju, rytoj balsuosime 12.30. Dėl šio pranešimo dabar diskusijos baigtos. Pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo ir tai yra ponios Permaš Bereš klausimas. Investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai. Pirmiausia, suteiksime žodį poniai Bereš. Keturios minutės, prašau